sėkmingas. E, kolega Hanės Voboda. E, pirmininkas nutraukė pana Štadlerį. Pana Štadlerį, pirmiausiai atlikime įprastinius administracinius klausimus, spręsime, po to suteiksim žodį pristatyti šį klausimą. turime patvirtinti kai kurios administracijos klausimus, po to grįžime prie darbo tvarkos. Balandžio antrą dieną užimtumų sąlygų komitetas pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl deleguoto komisijos reglamento siekiant papildyti parlamento ir tarybos reglamentą dėl labiausiai skurstančių asmenų pagalbos fondo. Šiems, šioms rekomendacijoms niekas neprieštaravo ir tai reiškia, kad jie yra patvirtinami, rytoj bus paskelbti. Pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnių ketvirtą dalį noriu Jums pranešti, kad e, nebuvo pateikta pasiūlymų e, balandžio 2-3 dienos posėdžių protokolo pakeitimams. pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį yra numatoma, kad jeigu per 24 valandas frakcijos ar 40 atskirų parlamento narių siektų balsavimo, atitinkami protokolo pataisimai yra patvirtinami, dokumentų tekstus galite rasti Seanson Direct ir taip pat bus patvirtinti, tai yra paskelbti rytoj. Konstitucinio reikalų komitetas siūlo tinkamą interpretaciją dėl e, vardinio balsavimo 106, 167 straipsnis, pirmasis dalis, 125 straipsnis, trečioji dalis, e, kuriuose kalbama apie, šeš, apie vardinį balsavimą, taip pat šeštojo straipsnio, antroji dalis, septintojo